darbo tvarkos taisyklę. Šių rinkimų tvarka yra tokia. Pirmiausia, turime išrinkti pirmininką, po to kiekvieną iš keturių vicepirmininkų paeiliui. Taigi antrasis darbo tvarkės klausimas – naujo pirmininko rinkimai. Mane informavo, kad pakeitiniai numeriai, kurie dalyvaus bus Fizas, kuris paskeičia pana Cveja, Ponas Filkrelis pakeičia poną Toti ir ponas Maragalis pakeičia ponę Evans. Taigi noriu atkreipti politinių frakcijų dėmesį į tai, kad jeigu vyks kokiu nors pakeitimu, reikia prieš balsavimą informuoti pirmininką. Prašom, panas Krasnodemskis. Aš esu taip pat pakeitinis narys, pakeitišantis poną Liujusą. Ačiū. Um, Ar yra dar pranešimų? Ne. Todėl pirmiausia turiu įstikinti, kad yra kvormas, ketvirtis komiteto narių, aštunta, aštu, aštuoni nariai. Atrodo, kad problemos nėra, nes beveik visi komiteto nariai dalyvauja. Dabar prašau teikti kandidatus į pirmininko postą. Prašom. Mes siūlome Silviją Kostą. Who I have been informed that the candidate, Mrs aš turiu informuoti, kad pane Kosta yra tikroji komiteto narė, ji yra atstovauja politinę frakciją ir užpildė finansinių interesų deklaraciją. Dabar turiu paklausti kandidatę, ar ji sutinka, kad jos kandidatūra būtų keliama. Taip aš sutinku, pane pirminkė, ačiū. Kadangi yra tik tai viena kandidatė, siūlau paskelbti ponę Silviją Kostą išrinkta bendru pritarimu. Mėla Silvija, sveikinu ir kviečiu užimti pirmininkės kėdę. Gracias. Dear colleagues, uh, very quickly. E, mėly kolegos, labai trumpai norėčiau padėkoti už jūsų paramą ir pasistengsiu garantuoti šio komiteto orumą, gerbti visų jūsų indėlį į mūsų darbą. Aš manau, kad kultūra ir švietimas taip pat jaunimo politika ir Europos vartybės yra e, platforma mūsų darbui. Dėkoju e, sekretariatui, taip pat dėkoju vertėjams už jų svarbų darbą. Na, o toliau turime išrinkti vicepirmininkus. Aš toliau kalbėsiu itališkai. Jeigu būtų pasikeitimų, kažkokiu tai pokyčių siūlant vicepirmininkus, tai iš karto prašau mus apie tai informuoti. Jeigu ne, tai tada turime ponę, poną Winklerį, kuris pakeis poną Toti, ponas Margal pakeis poną Evansą, Ponas Fizas pakeis ponas Zvėri. Ponas Kadevskis pakeičia poną Leverį. Ar teisingai viską perskaičiau? Na, jeigu taip, tai galime tęsti darbą toliau. Dabar turime patikrinti, ar sudarytas yra kvormas. Taip, jis yra. Todėl siūlau teikti kandidatus į vicepirmininko postą. Aš m, mm, pirmiausia norėčiau pasveikinti Jūs su išrinkimu į šį postą. Džiaugiuosi, kad mes, EPP, jūs su Jumis dirbsime kaip su pirmininkė, kaip ir anksčiau. Pone Andrėja Hopškov, EPP frakcijos vardu norėčiau pateikti kaip pirmininkę, į, vis, kaip kandidatė į vicepirmininkės. Pirmininkė, ačiū Sabin Ferajan, mus informavo, kad kandidatė ponia Bokskor yra kultūros komiteto narė, atstovauja ji politinę frakciją ir yra užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją. Kandidatė, ar jūs pageidaujate e, kandidatuoti į, šią funkciją, į šias funkcijas? Puiku, kadangi kandidatūra pateikta yra tik tai viena, todėl siūlau plojimais patvirtinti ponios Bokskor išrinkimą. Passiamo, eh, naturalmente le faccio le mie congratulazioni. Puiku. Sveikiname išrinktąją vicepirmininkę ir kviečiame prisijungti prie mūsų tribūnoje čia. Prego, onorevole Boxer. Ora eh, procederei al um, numero, eh, il quorum è. Tęskime darbą. Laikysimės tokios patvarkos, Kas dabar norėtų pateikti kandidatus į antro vicepirmininko postą? Prašom. Ačiū Aldė frakcijos vardu. E, noriu pasiūlyti poną Mirčią Diakono, kuris yra buvęs Rumunijos kultūros ministras ir manau, kad bus geriausias kandidatas užimti vicepirmininko postą. E, e- Dėkoju už šį pasiūlymą. Siūlau Tiksliau, mane informavo, kad ponas Diekonų yra kultūros komiteto narys, jį siūlo frakcija ir jis yra užpildęs finansinių interesų deklaraciją. Norėčiau dabar kreiptis į poną Diekonų, ar jūs sutinkate imti šių pareigų? Taip. Puiku. Kadangi kandidatas tik tai vienas, tai siūlyčiau dabar plojimais išrinkti pono Diekonų į antrojo vicepirmininko postą. Na ir dabar prašyčiau jūsų prisijungti čia prie mūsų tribūnoje. Kaip E a questo punto passiamo alla elezione della carica del terzo eh, vicepresidente. Dabar pereikime prie trečiojo vicepirmininko rinkimų, rinkimo tiksliau. Prašau pateikti trečią kandidatūrą. Pirmininkė Žaliųjų vardu. Aš siūlau poną Trupel. Ačiū. Ar ponė Trupel, jūs sutinkate? Taip, ponė Helga Trupel sutinka kandidatuoti, puiku. Taigi, kandidatė ponė Trupel yra kultūros komiteto narė. Jos kandidatūrą pateikė politinė frakcija ir ji yra užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją. Pone Triupel, jūs galite prie mūsų prisijungti, prie, e, prie mūsų prisijungti šioje e, tribūnoje. Na ir atrodo pamiršau svarbiausia. Atsiprašau, sako pirmininkė. Prieš tai siūlau dabar išrinkti ponę Trupel plojimais. Sveikinu, ponė Trupel. į ketvirtojo vicepirmininko postą gal bus kandidatų. EPP frakcijos vardu ponę Mikaelą Šatlorę siūlau. Puiku. Pone Mikaela Zoidrova yra kultūros komiteto nari, ją siūlo frakcija ir yra užpildžiusi finansinių interesų deklaraciją. Dabar noriu paklausti ponios Zodrovos, ar jūs sutinkate? Taip, aš sutinku kandidatuoti. Puiku, ačiū, kadangi kandidatė į šį postą tik tai viena, siūlau patvirtinti plojimais ponę Zoidovą ir iš karto po to siūlyčiau jai prisijungti prie mūsų čia. Bene. Completata l'elezione della Presidenza, eh, vorrei suggerire di procedere con gli altri punti. Siūlau dabar perėti prie kitų darbo tvarkės punktų. Jūs turėjote gauti, gauti darbo tvarkę. Ketvirtasis punktas. Mes patvirtinsime 2014 metų pabaigai susitikimų darbo tvarkę, tiksliau grafiką. Patvirtinsime taigi šį grafiką. Savo dokumentų rinkiniuose turėtumėte turėti visą informaciją e, su anksčiau posėdžiavusio komiteto e, posėdžiai, posėdžio informacija iki 14 metų mums dar liko penki posėdžiai. Ar jūs pritarėte tam, sutinkate su tuo, ar pasižymėjote, ar pagidaujate, kad pakartočiau visas datas? Jeigu ne, tai tada siūlau dirbti toliau. 2015 metų Datos bus pateiktos koordinatoriams patvirtinimui spalio mėnesį. Na ir penktasis punktas pagal darbotvarkę – kiti klausimai. Šiek tiek informacijos pateiksiu. Kitas komiteto posėdis vyks Briuselėje Liepos 22 dieną. Aptarsime 2015 metų biudžetą. Na ir Liepos 14 dieną koordinatoriai susirinks tam, kad jie paskirtų 15 metų biudžeto pranešėją ir tam, kad patvirtintų biudžeto procedūros kalendorių. Komitetas turėtų paštu tikriausiai patvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Ir aš manau, kad jūs neprieštarausite anksčiau posėdžiavusio komiteto nustatytoms datoms iki pačių metų pabaigos. Norėčiau jums visiems padėkoti už iki šiol atliktą darbą. Pirmininkė dėkoja vertėjams bei sekretariatui. Na ir linkiu puikios darbo pradžios šioje kadencijoje. Ačiū.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 Aš su dėliu pasitikėjimu balsavau už jūs ir matau prezidiume keturias moteris ir vieną vyrą. Aš tikiuosi, kad jūs netaikysite priespaudos e, vyrui, kuris yra tarp jūsų ir leisite jam reikšti savo nuomonę. Prieš 30 metų aš buvau Europos parlamento narys ir dabar norėčiau sužinoti, kokios yra mūsų komiteto kompetencijos. Turbūt reikėtų pradėti viską nuo to. Turėtume žinoti, kokia yra mūsų kompetencija, koks yra mūsų darbo turinys ir po to balsuoti. Na, bet nepaisant to, aš tikiuosi, kad jūs žinote, kokia yra mūsų komiteto, komiteto kompetencija, nes e, dabar mums tenka dirbti su dalykais, kurių anksčiau netekdavo daryti. Dabar komitetas turi daugiau autonomijos atrodo. Aš manau, kad jūs žinote, visai pažįstate šią sritį ir pirmiausia norėčiau sužinoti, kokie yra mūsų įgaliojimai, kokia yra mūsų kompetencija, kokia yra mūsų autonomija komisijos atžvilgių ir Europos parlamento atžvilgių. parlamento valdybos e, atžvilgių ir taip toliau. Ačiū. E, Mielas kolega, galiu tik iš dalies atsakyti jūsų klausimą. Taip pat ir todėl, kad mums yra likę labai mažai laiko. Kitas komitetas turi steigiamai posėdį toje pačioje salėje surenkti dabar po mūsų. Na, pirmiausia, dėl pirmojo klausimo. dėl pusiausviros tarp vyrų ir moterų. Na, be jokios abejonės mes čia jokios moteriškos hegemonijos nevykdysime. Mes puikiai žinome, kokia yra vyrų e, rolė istorijoje. Galiu tik tai pasakyti, kad mes užtikrinsime lygybę. Na, o kas dėl politinių ir administracinių klausimų, kurie buvo užduoti dėl to, kokie, kokie yra mūsų įgaliojimai kokia mūsų kompetencijos rytis. Jūsų klausimas labai taiklus ir provokuojantis. Ateinančiam laikotarpiu, ateinančiai kadencijai mes turime daugiau kompetencijos, kuri yra numatyta Lisabono sutartimi. Taip turime naujų įgaliojimų susijusių su bendradarbiavimu dėl jaunimo žiniasklaidos politikos. Taip pat turėsime progos pasigilinti į visus šios klausimus. Manau, kad kolegos taip pat pageidaus dalyvauti diskusijose. Jau labai greitai paband... pamatysite, kokia yra mūsų kompetencijos rytis. Dėkoju už šį klausimą ir dabar manau, kad galime jau baigti posėdį. Dėkoju visiems ir sėkmingo darbo toliau.